Bene, buongiorno a tutti i colleghi, prendiamo posto, prepariamoci. Labas rytas, kolegos, gal galėtumėt susėsti? Turim nusiraminti, nes mūsų laukia labai ilgas balsavimas. Tyla ir taisyklių laikymasis šiuo atveju yra labai svarbus. Ponas Audy. Prieš pradant balsuoti noriu pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų laukia labai e, svarbus barsavimas ir aš norėčiau paklausti, ar Europos parlamento daugia kalbystės nuostata buvo pritaikyta. regola è stata parzialmente rispettata, nel senso che abbiamo tutti. Atsakymas iš dalies. E, e, turime visas kalbas išskyrus maltiečių ir estų. Tų dviejų kalbų trūksta. Aš norėčiau protestuoti dėl to, kad parlamente e, mažėja daugia kalbystės atveju, ypač dėl šių, e, kalbant apie šios tekstus, kuriuos aš dabar priimu, tai yra politinių teisių pažeidimas ir aš reikalauju, kad būtų daugia kalbystės principas pritaikytas. Aš norėčiau paprašyti sekretoriato e, pažymėti tai protokole. Jūs e, turite darbo tvarkės e, darbo tvarkę ir iš karto pradėsim balsavimą pagal 70 taisyklę. Jeigu nėra kitų komentarų, darbo tvarkę galime priimti be jokių pakeitimų. Kaip jau minėjau, e, nėra vertimo žodžių į maltiečių kalbą ir į estų kalbą. Tikimės, kad galėsime dirbti greitai. Gal penkių minučių pertrauką dar galėsim padaryti po e, eilą balsavimo tikiuosi, kad galėsim šiek tiek atsikvėpti. Tai būtų gerai po kiekvieno paketo, nors trumpą pertraukėlę padaryti. Taigi pradėkime. Pradėkime nuo bandymo. Bandomasis balsavimas. Balsavimas vyksta. Tutti avete votato sì. Ar jų visi balsavote? Vienu socialdemokratu yra per daug. Aišku. Taigi viskas teisinga, balsavimą baigėme. Ir dabar periname iš karto prie Madurel dokumento. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Moterio 18, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisnis, kas už prieš susilaikę priimta. Favore. Šeštas kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. 38 pakeitimas ir 456, kas už prieš susilaikė priimta. 500, 457 už prieš susilaikė priimta. 458, kas už prieš susilaikė priimta. Penkišimtai 459 e, už prieš susilaikė priimta, 48 kas už prieš susilaikė priimta. Dėl 48, tiesą sakant, balsuoti nereikėjo, jis atkrito. Septintas kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. 471, kas 72, kas už, prieš susilaikė priimta. Atmesta. Aštuntas kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Afet 12, kas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 500 ir 34 pakeitimai. Kas už prieš susilaikė pri... atmesta. Dešimtas kompromisnis. Kas už prieš susilaikė priimta. 508 kas už prieš susilaikė atmesta. 11 kompromisnis kas už prieš susilaikė priimta. 523 pakeitimas antra dalis, kas už prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet galbūt reikėtų patikrinti. 523 antra dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 527 už prieš susilaikę priimta. 526 už prieš susilaikę priimta. 12 kompromisnis už prieš susilaikę priimta. 13 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 529 ir 534. Kas už prieš susilaikę atmesta. 405 ir 31 už prieš susilaikę atmestą. 39 už prieš susilaikę atmestą. 14 kompromisnis už prieš susilaikę priimta. 15 kompromisnis už prieš susilaikę priimta. 574 ir 15 už prieš susilaikė 547 ir 15. Kas už prieš reikia tikrinti, nes yra daug salėje žmonių, kurie nebalsuoja. Balsuojame elektroniškai dėl 574 ir 15 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 27 už, 27 prieš. Taigi ir buvo sunku suskaičiuoti. 548, kas už prieš susilaikė atmesta. 16 kompromisinis, kas už. Kas nori pasisakyti? Pone Toja. Afet 16. Afet 16. Tiksliau kompromisinis 16. Kas už? Scusate, ma avevamo qui. Allora, emendamento AFET 16. A favore? Contrario? AFET 16. Kas už prieš susilaikė atmestą. Kompromisinis 16 dabar. Balsavimas vyksta elektroniškai dėl 16 AFET. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Compromesso 16, prima del compromesso 16 ha chiesto la parola la collega. Dar prieš balsuojant prieš 16 kompromisą. Pone to ir noriu pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau, kad mano pakeitimas 581 būtų išimtas. Aš pati norėčiau jį atsijimti. Jis neįeina į kompromisinį, bet aš norėčiau, kad jis būtų išimtas. Ačiū ponė to ir balsuojame dėl 16 kompromisinio. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. Penki šimtai šešiasdešimt penktas, kas už, prieš kolegė De Castillo nori pasakyti. Dėja kalba be mikrofono. More facility to follow immediately uh, the following amendment after some pages. We have more... Gal eh, galėtumėt šiek tiek lėčiau. Pakeitimai, kaip paprastai ateina po kompromisinių pakeitimų, gal galėtumėt šiek tiek lėčiau, nes mes nespėjam. Perfetto. Poico. Allora, emendamento 565 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 566 ir 43 envikas už, prieš, susilaikė, atmesta. 570 ir 44 kartų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 572, <clears throat> kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 573, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 575, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime. 575. Chiuso. Respinto. Baigiame balsuoti. Atmesta. 586, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 587, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 588, už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 597 ir 10 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, reikia tikrinti, reikia tikrinti. Chiusa. Baigiame balsuoti. FPP yra vienu per daug balsų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26 už, 26 prieš. 500. E, 57. Kas už prieš susilaikė. Atsiprašome. 4, 7, 4. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. 4, 7, 3 ir 30 kartų. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. 19 kompromisnis. Kas už prieš susilaikė. 20 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 21 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 636 su pakeitimu žodžiu, kas už prieš susilaikė priimta. 22 kompromisinis. Nesako pirmininkė, reikia tikrinti 636 yra pakeitimas žodžių, kaip jau minėjau. E, votazione chiusa. Baigiame balsavimą. Priimta. 30 už, 23 prieš. 22 kompromisnis, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 23 kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. 60 ir 14 pakeitimai, kas už prieš susilaikė priimta. 685, kas už prieš susilaikė atmesta. 24 kompromisnis, kas reikia tikrinti. Reikia tikrinti 685. Vieno EPP yra per daug. Jau baigiame, baigiame balsuoti. 26, 26 atmesta. Dvidešimt ketvirtas kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeši, aštuoni, septyni, kas už, prieš, susilaikė, priimta Manau, kad priimta, bet gal patikrinkime. Kai kurie tų balsų, uh, kai kurie balsai, pasis, kai kuriais atvejais balsai pasiskirsto taip po lygiai, kad sunku suskaičiuoti. Taigi 31 už, 33 prieš priimta. 62, 692 ir 4 visi kartu, kas už, prieš susilaikė priimta. 688, 689 ir 690, taip pat 16, 54 ir 691. Už juos balsuojame kartu, bet dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis už, prieš susilaikę atmesta. 63 pakeitimas. Sekretariatas man sako, kad reikia balsuoti dabar dėl 63. Un momento. Scusatemi, c'è stato un errore. Minutėlė, manau, kad yra klaida. Emendamento 691, a favore? 691, kas už, prieš susilaikė primta. 63, kas už, prieš susilaikė primta. Dabar vėl balsuosim už grupę, už šeš, kelis. 693, 695. Kas už, prieš susilaikė, reikia tikrinti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. priimta. 28 už, 26 prieš. 6, 9, 5, 4, kas už, prieš susilaikė. Scusate un attimo che abbiamo i documenti non, non inoltre. Dar kartą pirmininkė atsiprašo, yra nedidelių neiškumų. Bene portiamo un po' di pazienza. Deve 17. Deve 17. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Deve 18. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 697. Už, prieš susilaikė priimta. 698 e, su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš susilaikė priimta. Afet 18. 699, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 700 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 702, kas už, prieš susilaikė, priimta. 703, kas už, prie... penktas, atsiprašau, susilaikė, priimta. 706, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 711 ir 56, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 713, 714, 37 ir 55. Visi kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 712. Už, prieš, susilaikė, priimta. 715. Už, 715. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Priimta. 26 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė, priimta. NV 57, kas už, prieš, 57, kas už, prieš susilaikė, priimta. 27 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė, priimta. 726, kas už, prieš susilaikė, priimta. 66. Kas už, prieš susilaikė priimta. 41. FAM. Kas už, prieš susilaikė priimta. Atmestas, atsiprašau. 39. Kas už, prieš. Norite, kad tikrintumėm 41? Tikriname 41. Pepe sufficiente. Eh, votazione chiusa. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trisdešimt devintas kult, kas už prieš susilaikė priimt, atmesta. Septintų septyni už prieš susilaikė. Tikrinkime, tikrinkime kortelėmis. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. 31 už, 22 prieš, 728 už, prieš susilaikė priimtas. 28 kompromisinis už, prieš susilaikė priimtas. Envis 60, kas už, prieš susilaikė priimta. Septynišimtai keturiasdešimtas, kas už, prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikę priimta. 68, 741, kas už prieš susilaikę priimta. 69, 742, kas už prieš susilaikę priimta. 70 ir 63, kas už prieš susilaikę priimta Priimta. 29 kompromisnis, kas už, prieš susilaikė, priimta. 752, kas už, prieš susilaikė, priimta. Biudžeto 42, kas už, prieš susilaikė, priimta. 754, kas už, prieš susilaikė, priimta. FAM 45, už, prieš susilaikė atmesta. Septyni, penki, septyni, priimtas, septyni, penki, aštuoni, kas už prieš susilaikę priimta, septyni, penki, devyni, už prieš susilaikę priimta, trisdešimtas kompromisnis, kas už prieš susilaikę priimta. 31 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. 778 už prieš susilaikę priimta. 32 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. 33 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. 34 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. 35 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. 886 už prieš susilaikę. Tikrinkime. 886. Baigiame balsuoti. Priimta. 36 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dev... 909 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 928 pakeitimas, pakeitimas žodžiu, kas už. 928. Tai žodinis pakeitimas. Už prieš susilaikė atmesta. 41 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 42 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 43 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 989 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 997 pakeitimas už. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Tikrinsime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 44 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 1042 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 45 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 1061 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinsime dėl 1061. Baigiame balsuoti. Vėl per daug EPP balsų. Priimtas šis pakeitimas 33 už 22 prieš. 46 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 47 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 48 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 49 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 1188 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 1190 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 50 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 1, 2, 10 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 12-12 pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. 33 už 22 prieš priimta. 12.20 už prieš 1220 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Pakeitimas 1224 už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 1225 už prieš susilaikė priimta. 51 kompromisas už prieš susilaikė priimta priimta. 12.6.1 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tikriname. Baigiame balsuoti. 26 už 28 prieš atmestą. 52 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 53 kompromisas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 1266, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 1266. EPP vien balsų per daug. Vienu EPP balsu per daug. Baigiame balsuoti. 27 už 28 prieš atmestą. Pakeitimas 12.95 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Vėl labai panašu, turime pasitikrinti. Pakeitimas 1295. EPP vienu balsu per daug. Vis dar vieną EPP balsų per daug. Vienu EPP balsu per daug ir niekas panašu, kad neatsima savo kortelės. Dabar viskas teisingai, baigiame balsuoti. 30 už, 24 prieš priimta. Pakeitimas 1278. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Pakeitimas 1322. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Pakeitimas. Ne, pasitikrinkime. 1322. 1322 pakeitimas. Vienu apie pabalsų per daug. Vis dar vienu per daug. Baigime balsuoti. 28. Už. 27 prieš. Priimta. Pakeitimas 13.37. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 1337 pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 54 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 55 kompromisas kas už. Penkiasdešimt penktas kompromisas. Turiu laiko duoti jums susirasti, kas už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 1485. Kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 1, 4, 8, 5, vienu EPP per daug. Vis dar per daug. 27 už 23 prieš priimta. 56 kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas 1686 už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Man pasirodė, kad e, pritarta, bet pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. 27 už 28 prieš atmesta. Pakeitimas 17.40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo atmesta. Pasitikrinkime. Tikriname. Baigėme balsuoti. 28 už 27 prieš priimta. Pakeitimas 17.42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinkime. Vieno EPP per daug. Baigiame balsuoti. Ne dabar dviem EPP balsais per daug. 25 už 28 prieš atmesta. 60 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 71, 61 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 62 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 217 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas 18.13. 218, atsiprašau. Atmesta. Ne, pasitikrinkime dėl 218. Baigiame dabar balsuoti. 43 už 11 prieš priimta. 219 pakeitimas. Kas už? Balsuojame dėl 219 pakeitimo ir 1823 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 221 pakeitimas už. Prieš susilaikę priimta. Pakeitimas kompromisinis 63. Kas už? Prieš. Du šimtai dvidešimt antras atsiimtas, taigi dabar dėl 63 kompromiso priimta. 228 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis 64 už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. Biudžeto 6 už prieš susilaikė priimta. FEM 4 už prieš susilaikė atmesta. 65 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. AFET 1 už prieš susilaikė atmesta. 241 dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaikė atmesta Pasitikrinkime. Pirmoji dalis 241 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 27, 27. Atmesta. Antroji dalis. Atkrenta. Afet 2. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 242 už, prieš, susilaikė, atmesta. 243 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trans 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 3 už, prieš, susilaikė, atmesta kult 5 už prieš susilaikė priimta, 67 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 253 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 68 kompromisas už prieš susilaikė priimta, kompromisas 68a už prieš susilaikė priimta. 259 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 262 ir 63 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, 264 ir kult 9 už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 12 už prieš susilaikė priimta. 69 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 70 kompromisas už prieš susilaikė priimta. NV4 ir 295 žodinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Kult 13 už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime kult 13. Balsuojame. Baigėme balsuoti. 26 už 30 prieš atmesta, kult 13, 14. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 71 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 284 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 288 už, prieš, susilaikė, priimta. Tai yra atmesta, sako pirmininkė. Aštuntas pakeitimas, kul 17 ir 286 už prieš susilaikė priimta, 209 už prieš susilaikė priimta, 72 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 73 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš susilaikė atmesta. Kul 19 balsavime už, prieš, susilaikė, atmesta. Fem 10 už, prieš, susilaikė, priimta. 74 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Fem 12 už, prieš, susilaikė, atmesta. Fem 13 už, tikriname dėl 12, Fem 12. Baigėme balsuoti. Atmesta. FEM 13. Už, prieš, susilaikė. Tikriausiai reikia tikrinti, nes panašus skaičius. Baigėme balsuoti. 23 už 32 prieš. Atmesta FEM 14. Kas už? priimta. 75 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 304 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 305 už, prieš, susilaikė priimta. 76 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 20 kult 20 už, prieš, atmesta. 315 už, prieš, susilaikė priimta. 316 už, Ne, atsiprašau, 315 batmestas. Gal pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Trys šimtai šešiolika už, prieš, susilaikė, atmesta. Septyniasdešimt septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ar norite pastikrinti dėl 77 kompromiso? Ne. 78 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 79 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 80 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 345 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Afet 6 už, prieš susilaikė priimta. Kol 21 už, Nepasitikriname dėl AFET 6. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kul 21. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 81 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 27 konstatuojamoji dalis. Už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime. Baigime balsuoti. Atmesta. 15 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 16 ir 354 pakeitimas. Ir taip pat 355, 359, 14 ir 12. Balsuojam už visus, už, prieš susilaikė priimta. 82 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 83 už, prieš susilaikė priimta. Regi 10 už, prieš susilaikė priimta. 84 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 85 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 372 pakeitimas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 372 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Vienu EPP per daug. Baigime balsuoti. Priimta. 20 ir biudžeto 19 kartu šie pakeitimai už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 20 už prieš susilaikė priimta. NV17, Agri 9 už prieš susilaikė priimta. Kult 25 už, prieš susilaikė atmesta. Biudžeto 21 už, prieš susilaikė priimta. FEM 17 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime, nesu tikra. Baigiame balsuoti. Atmesta. NV18 už, prieš, susilaikė, priimta. 86 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl visų pakeitimų. Balsuosime elektroniniu balsu. Balsavimu. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 55 už vienas susilaikė, taigi priimta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projektų. Biudžeto 3 Kas už susilaikė priimta, biudžeto 4, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl įstiekuros rezoliucijos projekto. Baigiame balsuoti. 55 už, vienas susilaikė. Sveikinimai pranešėjai. Teskime. Toliau Karvajo pranešimas. nusprendėme pertraukėlės dabar nedaryti, vėliau padarysime, teskime darbą, einame prie Karvalio pranešimo. Kartu balsuosime dėl NV1, NV5 e, ir 6, kas už prieš atmestą, toliau 185 pakeitimas, 195. 196, 458, 469, 78 kartu, kas už prieš, sulaikė atmest antras kompromisas, kas už prieš priimta, 6 už prieš sulaikė atmesta, trečias kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta, 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, 226 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, agri 8, kas už prieš susilaikė priimta, fem 5, kas už prieš susilaikė atmesta, 15 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, 227 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta, kompromisas 3a, kas už prieš susilaikė priimta, Pakeitimas 17, kas už prieš susilaikė priimta, 230, kas už prieš susilaikė atmesta, 231, kas už prieš susilaikė atmesta, 232, kas už prieš susilaikė atmesta. Gal galime lėčiau, neturime laiko balsuoti. Dirbome daug mėnesių, tai reikia dabar skirti laiko balsavimui. Gal galėtume tada pakartoti balsavimą. Pasiekėme pakeitimą 232. Kas už, prieš, silaikė, priimta kompromisas. A, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta pakeitimas 234, kas už prieš susilaikė priimta, 16 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 235 pakeitimas. Pakeitimas žodžiu, kas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 20, 21 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 28 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, atmes, atsiprašau, atmesta. Atsiprašau, ne 28, o 238. Už prieš sveikia atmesta. Du keturi devyni. Pakeitimas, kas už prieš sveikia atmesta. Du keturi trys, kas už prieš sveikia. Du keturi keturi, kas už prieš sveikia priimta. 4, 5. Už prieš priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta. 252 pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. Gal galėtumėm pasitikrinti elektroniškai dėl 252. Baigėme balsuoti. 28 už, 29 prieš atmesta. Čia buvo 252 pakeitimas. 256 dabar, kas už prieš susilaikė priimta. 253, kas už prieš susilaikė priimta. 254, kas už prieš susilaikė atmesta. 255, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar kartu dėl 256, 258, 257, 260, 259 ir 262, kas už prieš susilaikę priimta. 261, kas už 261. Atsiprašau. Visiškai teisus, buvo ačiū, kad padėjot. 26 vienas priklausė paketui, dėl kurio anksčiau balsavom. Dabar 263, kas už prieš, atmesta 264, kas už prieš susilaikė priimta, 265 už prieš susilaikė atmesta, 266 už prieš susilaikė atmesta, kompromisas 5 už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 306 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 322 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 326 pakeitimas, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 300 pakeitimas, kas už, atsiprašau, 600 pakeitimas, kas už, prieš priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už Ar norėtumėt pasitikrinti dėl pakeitimo 600? Elektroniškai balsuojame. Per daug EPP balsų, vienu balsu. Baigiame balsuoti. 38 už, 17 prieš primta. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaikė primta. 377 pakeitimas, kas už prieš sulaikė atmesta. 13 kompromisas, kas už prieš priimta. 14 kompromisas už prieš sulaikė priimta. 15 kompromisas už prieš sulaikė priimta. 16 kompromisas už prieš sulaikė priimta. 17 kompromisas už prieš sulaikė priimta. 18 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 19 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 557 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 555 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 556 pakeitimas už prieš sulaikė priimta. 558 kas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 20 kas už prieš susilaikė priimta. 9.1.9 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta, 9.20 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 20. A, kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 21. Kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 601 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 608 pakeitimas kaip e, papildymas e, už prieš sulaikę priimta. Pastikrinkime elektroniškai dėl 608 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 29 prieš atmesta. 619 pakeitimas, kas už. Šeši vienas devyni, kas už, prieš, atmesta. Pasitikinkime elektroniškai, dėl 6.19 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 29 prieš atmesta. Balsavome dėl 619 pakeitimo. 22 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 701, kas už, prieš susilaikė priimta. 23 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 788 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę. Ne visai aišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl pakeitimo 788. Tebe vyksta balsavimas, ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 25 prieš priimta. Kompromisas 24, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Kompromisas 25, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 157 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Agrė 31, kas už, prieš, susilaikė priimta. 979 pakeitimas, kas už prieš, sakė atmesta, 980 už prieš atmesta, 981 kas už prieš primta, 109 kas už prieš susilaikė atmesta, 982 kas už prieš susilaikė. Atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 982. Baigiame balsuoti. 29 už, 26 prieš priimta, 983 kas už, prieš, susilaikę. Reikės pasitikrinti elektroniškai dėl 983. Baigiame balsuoti. Atmesta 27a kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Endi 17.1.2, AFET 16, kas už prieš susilaikė atmesta, AFET 17, kas už prieš sulaikė atmesta. Afet 18, kas už prieš sulaikė atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš sulaikė primta. Antras pakeitimas, už prieš sulaikė primta. 159, atsiprašau, 160 pakeitimas, kas už prieš sulaikė primta. Antras už prieš sulaikė atmesta, agri vienas, kas už prieš sulaikė atmesta, envi vienas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš sulaikė priimta, fem pranešėjo trečias pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta, fem vienas, kas už prieš sulaikė priimta, ketvirtas pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta, priimta Sam 2, kas už prieš susilaikė atmesta. 165 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 166, kas už prieš susilaikė atmesta. 167, kas už prieš susilaikė priimta. 168, kas už prieš susilaikė priimta. NB2, kas už prieš susilaikė atmesta. 169 už prieš susilaikė. Šitas pakeitimas atmestas. Tai reiškia, turime įti prie pirmo kompromiso, kas už prieš susilaikė primta. 174 pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Kompromisas 1A, kas už prieš susilaikė primta. 177, kas už, prieš, sulaikė, atrodo, reikės elektroniškai pasitikrinti. Baigiame balsuoti. 32 už, 23 prieš, primta kult vienas, kas už prieš sulaikė atmesta, 178, kas už prieš sulaikė priimta, 179 pakeitimas. Atsiprašau, 181, kas už prieš sulaikė priimta, 7, kas už prieš sulaikė priimta, agri 3, kas už prieš sulaikė priimta, kult 2, kas už prieš sulaikė priimta. Agri 4, nes už prieš silaikę atmesta. Kult 3, kas už prieš silaikę primta. 1B kompromisas. Kas už prieš silaikę primta. 183, kas už prieš susilaikę primta Pakartosiu. Pakeitimas 183, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Galtinis balsavimas dėl patvirtintų pakeitimų pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. 55 už, 0 prieš patvirtinta. Taigi dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 53 už, vienas narys susilaikė, atsiprašau, vienas prieš. Sveikinimai rezoliucija patvirtinta. Sveikinimai Marijai Dagrasa Kavalio. Gerai, einame prie kito punkto. Balsuosime dėl Eiler pranešimo, o po to padarysime trumpą pertraukėlę. Ar visi pasirengę? Eiler pranešimas. Vienas septyni septyni pakeitimas, kas už prieš silaikė atmesta. Atsiprašau. Gal neįsitikinau iki galo, bet e, palaukime kolegų. Balsavome dėl 177. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 28 prieš, atmesta. 14 kompromisas, kas už, prieš, silaikė, primta. 180 už, prieš, sulaikė, priimta. 15 kas už, prieš, sulaikė, priimta. 15 kompromisas kas už, prieš, sulaikė, priimta. 188-191 kartu, kas už prieš priimta, 16 kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta, 190 kas už prieš susilaikė priimta, 192, kas už prieš susilaikė priimta, 193, kas už prieš susilaikė atmesta, 17 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 19, kas už prieš susilaikė priimta. 18 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 21. Kas už prieš susilaikė priimta. 19. Kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 211. Kas už prieš susilaikė priimta. 22. Kas už prieš susilaikė priimta. 20. Kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 221. Kas už prieš susilaikė atmesta. 222, kas už prieš susilaikė primta, 223, kas už prieš susilaikė primta, 24, kas už prieš susilaikė primta, 25, kas už prieš susilaikė primta, 225, kas už prieš susilaikė atmesta, 26, kas už prieš susilaikė, primta. 227, kas už, prieš, susilaikė, primta. 27, kas už, prieš, susilaikė, primta. 27, kas už, prieš, susilaikė, primta. 228, kas už, prieš, susilaikė, primta. 28 ir 230 kartų, kas už prieš sulaikė priimta. 21 kompromisas, kas už priimta. 22 kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta. Biudžeto 15, kas už prieš sulaikė priimta. 244, kas už prieš sulaikė priimta. Gal Pasitikrinkime elektroniškai dėl 244. Baigiame balsuoti. Už 24, prieš 31 atmesta. 245 ir 914 kartu, kas už prieš silaikę atmesta. Gal galime pasitikrinti dėl tų 4-5 ir 9-14. Pradėjome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau. 247 ir 915 kartų. 247 ir 915 kartų. Kas už? Atsiprašau, jie atkrito, nes 245 buvo atmestas. Einame prie AFET 2, nes visi kiti atkrito iki to. AFET 2. Ar visi pritarė, turime balsuoti dėl FF2, man atrodo, kas už prieš sulaikė atmesta 250. Atsiprašau, dėl 31 taip pat turime balsuoti, kas už sekretariatas sako, kad turim balsuoti pranešėjas e, e, L, ar taip turime balsuoti. 31 pakeitimas, kas už, prieš, silaikė, primta. 250, kas už, prieš, silaikė, primta. 252, kas už, prieš, silaikė, primta priimta 246, 253 kartu, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Afet 3, kas už, prieš, sulaikė. Reikės pasitikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl Afet 3. Baigiame balsuoti. 28 už, 26 prieš, priimta 269. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime dėl 269. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 24 prieš primta. 270. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 271. Kas už, prieš, susilaikė. Atrodė, kad priimta, bet reikėtų pasitikrinti, nes ne visai aišku buvo. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 272, kas už, prieš, sulaikę, priimta 98, kas už, prieš, sulaikę, reikės pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Už 27, prieš 28 atmesta. 34. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 274. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Afet 4. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 276. Kas už, prieš, susilaikė priimta 277, kas už prieš susilaikė priimta 278, kas už prieš susilaikė atmesta 24 kompromisas balsuosime elektroniškai pastikrinti dėl 278. Ar visi balsavote? Per daug EPP balsų vienu balsu. Baigiame balsuoti. 26, 26. At, atmesta. Aš už. Gerai, tuomet už 27 prieš 26 priimta 24 kompromisas. Už prieš poną Selerį, prašom. Dėl 278 pakeitimo, kaip supratau, už pradžio buvo 26-26. Taip, Jeigu norite, galime pakartoti balsavimą. Ponas Rodė nebalsavo, nes jo aparatas neveikia. Tai galbūt galime dar kartą balsuoti dėl 278, kad visiems viskas būtų aišku. Taigi dar kartą balsuojame dėl 278, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 28 už, 26 prieš šį kartą, tai priimta. Tai atsirado dar vienas balsas, 28 prieš 26, 24 kompromisas, kas už prieš, sveiki, priimta, 85, kas už prieš susilaikė atmesta, 93, kas už prieš susilaikė priimta. 295 už prieš sulaikė atmesta, 297 kas už prieš sulaikė. Atsiprašau, negalima kalbėti. Tai kur mes dabar buvom 297, kas už prieš sulaikė priimta, 299 už prieš sulaikė priimta, 300, kas už prieš susilaikė priimta. 301, kas už prieš susilaikė priimta. 25 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 302, kas už prieš susilaikė atmesta. 315, kas už prieš sulaikė atmesta. 333, kas už prieš susilaikė atmesta, 26 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dėl ko norėtumėt pasitikrinti? Elektroniškai dėl 333 panos Kinerio pakeitimas. už 25-30 prieš atmesta. 26 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 339, kas už, prieš susilaikė, priimta. 345, kas už, prieš susilaikė, priimta. Atsiprašau, Gerai, tikrinamės elektroniškai dėl 345, pradedame balsuoti dėl 345. Baigiame balsuoti dėl 345, už 30 prieš 25 priimta, 27 kompromisas, kas už prieš sulaikę priimta, 361, kas už prieš sulaikę atmesta. 44, kas už prieš sulaikę primta, 28 kompromisas, kas už prieš sulaikę primta, 39, kas už prieš sulaikę primta, 370, kas už prieš sulaikę primta, 29 kompromisas, kas už prieš sulaikę primta, 375, kas už prieš sulaikę primta, 30 kompromisas, kas už prieš sulaikę primta kartu dėl 381 ir 382, kas už prieš. Gal reikėtų pasitikrinti, balsuojame elektroniškai kartu dėl 381 ir 382, baigiame balsuoti. 35 už, 19 prieš priimta. Afet 5, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 384, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 385, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 386, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 301, kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, priimta. 490 kas už prieš susilaikė priimta, 52 kas už prieš susilaikė priimta, 32 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta, 412 kas už 412 412 pakeitimas teikiamas prodė. 412. Teikiamas projektas už. Ar visi susiradote? Šimtai dvyliktas prodė, kas už prieš sulaikė atmesta, 417, kas už prieš sulaikė priimta, 471, kas už prieš susilaikė atmesta, 472, kas už prieš susilaikė atmesta, 474, kas už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 474. Baigiame balsuoti. 21 už, prieš 34 atmesta, 33 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimti, 478 už, prieš susilaikė atmesta. 484 kartu su FET 7, kas už, prieš susilaikė atmesta. 34 ir 35 kompromisai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 493, kas už, prieš, susilaikė. Pastikrinkime elektroniškai. Atsiprašau, sako pirmininkė. Suklydau. Tik vienas balsas už. Tai reiškia, kad 493 iš tiesų atmestas. 62. Už prieš sulaikė primta. 36 kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta. 524 kartu su 525 ir 526 dėl trijų pakeitimų, kas už prieš sulaikė atmesta. Norėtumėt pasitikrinti. Gerai. 524, 525 ir 526. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 16 už, 38 prieš atmesta. 527. Kas už? Prieš, sulaikė primta. 528. Kas už? Prieš, sulaikė primta. 37 kompromisas. Kas už? Prieš, sulaikė primta. 6-6, kas už prieš susilaikė priimta, 5-4-7, 5-4-8 ir 5-4-9 kartu, kas už prieš susilaikė atmesta, 38 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 39 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 5-5-8, kas už prieš susilaikė priimta, 5-5-9, kas už prieš prieš sulaikė primta, 68, kas už prieš sulaikė primta, 40 kompromisas, kas už prieš sulaikė primta, 601, kas už prieš sulaikė atmesta, 613, kas už prieš sulaikė atmesta, 926, kas už prieš sulaikė atmesta, 41 kompromisas, kas už, prieš sulaikė atmesta, 42 kompromisas, kas už, prieš sulaikė atmesta, 43 kompromisas, atsiprašau, priimta, atsiprašau, suklydau, 43 Aišku, 42 akivaizdžiai pritarta, dabar 43, kas už prieš suveikia priimta. 663, kas už prieš susilaikė atmesta. 674, kas už prieš sulaikė atmesta. 6, 7, 4, 44 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 92, kas už, prieš susilaikė. Atrodo, pritarta, bet pasitikrinkim dėl 92. Baigiame balsuoti per daug vienu EPP balsu. Baigiame balsuoti. 40 už, 14 prieš priimta. Šeši, devyni, šeši ir devyni, trisdešimt devyni už prieš priimta, keturiasdešimt penktas kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta, septyšimtai penki, kas už prieš sulaikė atmesta, devyni keturi, kas už prieš sulaikė priimta. Dabar 706-707 kartu, kas už, prieš sulaikė primta, 708 kas už, prieš sulaikė primta, 709. Atsiprašau, 46 kompromisas, kas už prieš susilaikė primta, 943, kas už prieš susilaikė atmesta, 47 kompromisas, kas už prieš susilaikė primta, 756, kas už prieš sulaikė primta, 408 kompromisas, kas už prieš sulaikė primta, 747, kas už prieš sulaikė atmesta, 749, kas už prieš sulaikė atmesta, 409 kompromisas, kas už prieš sulaikė primta, 50 kompromisas, kas už prieš sulaikė atmesta primta, 51 kompromisas, kas už prieš susilaikė primta, 52 kompromisas, kas už prieš susilaikė primta, 763, kas už prieš susilaikė primta, 764, kas už prieš susilaikė. Reikės pasitikrinti. ir šiek tiek pasilsėti. Baigiame balsuoti. 31 už, 22 prieš priimta, 53 kompromisas už prieš sulaikę priimta. Pasitikrinkime dėl kompromiso. Gerai. Pasitikrinkime dėl 53 kompromiso. Pradedame balsuoti dėl 53. Per daug vieną papabalsą. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 33 už, 22 prieš. Primta. Dabar balsuosime kartu dėl 742 ir 944, kas už prieš sulaikę atmesta 743, kas už prieš sulaikę atmesta 766, kas už prieš neaišku, balsuokime elektroniškai. Dviem APP balsais per daug. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Už 33, prieš 21 priimta. Pirmas kompromisas, kas už prieš, sulaikė, priimta. 113, kas už prieš, sulaikė, priimta. Biudžeto 2, kas už prieš, sulaikė, priimta. Mes kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, biudžeto 3, kas už prieš susilaikė priimta, 116, kas už prieš susilaikė priimta, biudžeto 4, kas už prieš susilaikė priimta, 2 elio yra kas už prieš susilaikė priimta, antras kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už prieš sulaikė primta. 124, kas už prieš sulaikė primta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš sulaikė primta. 128, kas už prieš sulaikė. Atrodo atmesta, bet gal pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. 29 už, 24 prieš, priimta penktas kompromisas ir šeštas kompromisas kartu, kas už prieš sulaikė priimta, septintas kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta, aštuntas kompromisas, kas už prieš sulaikė priimta, 140 kas už prieš sulaikė priimta, 141 kas už prieš sulaikė priimta, 142 kas už prieš sulaikė primta. Devintas kompromisas, kas už prieš susilaikė primta. 143, kas už prieš susilaikė. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. 143. Baigiame balsuoti. Per daug vieno EPP balsu. Baigiame balsuoti už 15 prieš 40 atmesta didelė persvara. Dešimtas kompromisas, kas už prieš sulaikę priimta. 150 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš sulaikė priimta. 151, kas už prieš sulaikė atmesta. 9, kas už prieš sulaikė priimta. Biudžeto 9, kas už prieš susilaikė primta. 11 kompromisas, kas už prieš susilaikė primta. 155, kas už prieš susilaikė primta. Biudžeto 10, kas už prieš susilaikė primta. 12, kas už prieš susilaikė primta. 156, kas už prieš susilaikė primta, 11 biudžeto, kas už prieš susilaikė primta, 12 kompromisas, kas už prieš sulaikė primta 159, kas už, prieš sulaikė. Reikės pasitikrinti dėl 159. Baigiame balsuoti. 16 už, 38 prieš atmestą. Toliau kartu 15892, kas už prieš susilaikė, atmesta 160, kas už prieš susilaikė, atmesta 161, kas už prieš susilaikė, atmesta 162, kas už prieš susilaikė, atmesta biudžeto 12, kas už prieš susilaikė, primta 13 kompromisas, kas už prieš susilaikė sulaikė primta, 171 kas už prieš sulaikė primta, 172 kas už prieš sulaikė atmesta, ar ne? Reikės pasitikrinti dėl 172, balsuojame elektroniškai, baigiame balsuoti už 27, prieš 28 atmesta 173, kas už prieš sulaikė primta, 95 už prieš sulaikė atmesta, 174, kas už prieš sulaikė atmesta, 96, kas už prieš sulaikė atmesta, 175, kas už prieš sulaikė primta, 97 kas už prieš sulaikė atmesta, 98, kas už prieš sulaikė primta, 176, kas už prieš sulaikė atmesta. Galutinės balsavimas elektroniškai dėl teisėkūros rezoliucijos projektą pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti. 51 už, 3 susilaikė, sveikinimai ponui Eleriui. Pirmininkė pasitaiso, ne, čia vis dėlto dėl pakeitimų balsavome, dabar dėl rezoliucijos balsuokime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Šį kartą 52 už, vienas susilaikęs. Taigi dar kartą sveikinimai pranešėjų, dešimties minučių pertrauka. Po dešimties minučių pertraukos grįšime prie darbo. Ačiū už bendradarbiavimą. Quindi hai già votato contro il cervello staminale. No, ma ieri ho litigato con no. Heller, su stavamo qua, perché è venuto dieci volte a chiedermi, ma no... Bene, prendiamo posto, proseguiamo il nostro voto. Allora, collega Odi ha chiesto la parola, prego. Merci, Madame la Présidente. Par rapport à mon observation sur le multi... Ponas Ruskis prašė pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėjau apie daugia kalbiškumą. Sprašau, ponas Odi kalba. Aš kalbėjau ne tik apie vertimus žodžiu, bet ir apie vertimus raštu. Taip, pažymėsim ir tą protokolę. Ponas Audy kalbėjo apie vertimus raštu taip pat. Todėl dabar periname prie Filip Lamberts pranešimo. Pone Forda, norėčiau, kad būtų pažymėta į protokolą. Sveikinu visus tris pranešėjus. Buvo pora kompromisinių pakeitimų, prie kurių buvo prirašytas ECR pavadinimas, bet mes iš tiesų jų neremėme. Pažymėkit, prašom, tą formaliame protokole. Puiku, išsiaiškinsim. Gali susisiekti su sekretariatu. Jei kas pasirengę, galime pradėti nuo Lamberts pranešimo. 16 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. Kultūra 7, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. 107 su pakeitimu žodžiu kurį pateikė pranešėjas, kas už prieš susilaikė priimta. 17 kompromisinės, kas už prieš susilaikę priimta. 111 už prieš susilaikę priimta. 18 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. Biudžeto 16, e, kas už prieš susilaikę priimta. 115 už prieš susilaikę priimta. 23 pakeitimas ir kultūros 10 kartų. Kas už prieš susilaikę priimta. 19 kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. Norite tikrinti 23 ir 10. Balsuojame dėl 23 ir 10 kartų. Check sul 23 e sul 10, la votazione è... Tikriname 23 ir 10. Baigiai, pradedame balsuoti. Avete votato? Ar jau visi balsavote? Dar ne visi balsavote. Balsavimas vyksta. Baigiame balsuoti. 22 už, 25 prieš. Atmesta. 19 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 119, kas už, prieš susilaikė. Tikrinkime. 119. Kiuža. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 23, 25. 20 kompromisinis pakeitimas e, už prieš susilaikę. Priimta. 31, kas už prieš susilaikę. Manau, kad atmesta, bet galbūt patikrinkime. Praeigiu. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 21 e, iki 25 atmestas. Kompromisas 21, kas už prieš susilaikė priimta. 46, 56, 57. Už visus kartų už prieš susilaikė priimta. 46. Antra dalis. Kas už, prieš susilaikė pri... atmesta. 157. E, kas už, prieš susilaikė atmesta. 22. Kompromisinis. Kas už, prieš susilaikė priimta. 23. Kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 52 ir 153 kartu su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš susilaikė Atmesta. Kult 15. Kas už prieš susilaikė priimta. 155 už prieš susilaikė atmesta. 156 už prieš susilaikė atmesta. 54 už prieš susilaikė priimta. 55 už prieš susilaikė, atmesta. 24 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, priimta. 161 už, prieš, susilaikė, Atmesta. 164. Už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 18. Už prieš susilaikė priimta. Tikriname 18. Baigiame balsuoti. 25 už, 24 prieš, priimta. 65 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 163. A, kas už, prieš, susilaikė. Balsuokim iš naujo. 163 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 165 už prieš susilaikė atmesta. 66 už prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 68 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinės už prieš susilaikė priimta. Kult vienas už prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisinis už. Trečias kompromisinis už. Prieš. Tikrinkime. Trečias kompromisas. E, votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 25 už, 24 prieš. Priimta. Ketvirtas kompromisinis už prieš susilaikę priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Kult 2 už, prieš susilaikę priimta. Šeštas kompromisnis už, prieš susilaikę priimta. Septintas kompromisnis už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas kompromisnis už, prieš susilaikę priimta. Devintas už, prieš susilaikę priimta. Jūri ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. 86 už, prieš susilaikė. Patikrinkime. 86 sukalas pakeitimas. Stazione chiusa. Baigiame balsuoti. 22 už 23 prieš atmesta. 87 už prieš susilaikę priimta. Kult 5 už prieš susilaikę. Tikrinkime. Kult 5. Baigiame balsuoti. 27 prieš 22 priimta. Už 88 už prieš susilaikė priimta. 11 kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimta. 91 už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 9 už prieš susilaikė priimta. 13 kompromisinis už prieš susilaikė priimta. 97 už prieš susilaikę priimta. Tikrinkime 97. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 23 už, 23 prieš. Atmesta. Emendamento 98. A favore, contrari, 98 už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 12, kas už prieš susilaikė priimta. 99 už prieš susilaikė priimta. 14 kompromisės už prieš susilaikė priimta. 101 už prieš susilaikė priimta. 15 kompromisinis už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 14 už prieš susilaikė priimta. 101 už prieš susilaikė atmesta. 166 už prieš susilaikę atmesta 167, už prieš susilaikę atmesta 168, už prieš susilaikę um, Atmesta Jūri 11 už prieš susilaikę priimta. 169 už prieš susilaikę priimta. Tikrinkime. 169. Votazione chiusa. 30-21. Balsavimas baigiamas. Priimta 170 už. E, atmesta. 171. Priimta. 172 už prieš susilaikę atmesta. Žiūri 12 už prieš susilaikę. Priimta 173 už prieš susilaikę atmesta. Žiūri 13 174 atsiprašo pirmininkė. Žiūri 13, a favore. Reikia balsuoti dėl jūri 13, kas už prieš susilaikė atmesta. 174 už prieš susilaikė atmesta. 175 už prieš susilaikė. Tikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21.31. 176 už prieš susilaikė atmesta. 178 už prieš susilaikė priimta. 179 už prieš susilaikė atmesta. Žiūri 14 už prieš susilaikė priimta. 180 už prieš susilaikė priimta, 181 už prieš susilaikė priimta. Tikrinkime, sako pirmininkė. Tikrinkime 181. Chiuso. Cos'è 181? 1. 1. Eh, 25 a 20. Baigiame balsuoti. 25 už, 26 prieš atmesta. 182 už, prieš susilaikė atmesta. 183. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 184. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 184. Tikriname in mezzo. 184. Sì, sì, 184 votazione. 184. Balsuoti baigėme. 24 už, 26 prieš. Atmesta. Žiūri 15 už, prieš susilaikė priimta. Žiūri 16 už, prieš susilaikė priimta. 185 už, prieš susilaikė atmesta. Tikrinkime 185. Baigiame balsuoti. 22 už, 29 prieš atmesta. Balsuojame elektroniškai dėl visų priimtų pakeitimų. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 46 už, 4 susilaikė. Priimta. Sveikinu pona Lamberts, bet tą reikia balsuoti dėl e, e, teisėkuros rezoliucijos projekto. Balsuojame kortelėmis. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 44 už. Sveikinimai. Ir pereiname prie Matijas. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Pirmas kompromisnis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. 44. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Antras kompromisnis. Už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Trečias kompromisas už prieš susilaikę priimta. E, šalia trečio kompromiso dar turime balsuoti už kažką. E, <laughs> už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisinis. E, kas už prieš susilaikę priimta. Tryliktas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Keturioliktas už prieš susilaikę priimta Tikrinkime. 14 skaitimas. Pakeitimas. 14. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. 18 už, 28 prieš. Atmesta. Atmesta. Penktas kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už prieš susilaikė priimta. Septintas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis 52 pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. Manau, kad atmesta, bet galime patikrinti. Manau, kad reikia patikrinti. Balsavimas baigiamas. 23 už, 26 prieš. Uh, už prieš e, susilaikė. Primta, žiūri 5 už prieš Žiūri 5 atkrenta, atsiprašau pirmininkė. 8 kompromisinis už prieš susilaikė. 70 e, už prieš susilaikė. 70. Tikriname 70 elektroniškai. Bene, votazione. Baigiame balsuoti. 24 už, 17 prieš priimta. 71 kas už, prieš susilaikė atmesta. 72 už, prieš susilaikė priimta. 73 už, prieš susilaikė priimta. Kult 5 už, prieš susilaikė priimta. Jūri 6 už, prieš susilaikė, priimta. 74 už, prieš, susilaikė, priimta. 6 kultūros už, prieš, susilaikė, susilaikė. Neaišku, sako pirmininkė, reikia tikrinti elektroniškai. Manau, kad atmesta, bet balsavimas baigtas. Taip, iš tiesų buvo atmesta. Taip yra todėl, kad jūs nepakankamai aiškiai keliat rankas ir mums neaišku. 76 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, e, kas už prieš susilaikė priimta. Kultūros antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Kultūros aštuntas už prieš susilaikė priimta. 77 už prieš susilaikę priimta. 78 už prieš susilaikę atmesta. 79 už prieš susilaikę reikia tikrinti. Balsavimas baigtas. 24 už, 26 prieš atmesta, Juri 8 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė atmesta, 83 už, prieš susilaikė priimtas, kult 9 8, už, prieš susilaikė priimta, 9 kompromisinis už prieš susilaikė priimta, 84 už prieš susilaikė atmesta, 86 už prieš susilaikė priimta, 87 už prieš susilaikė priimta, 88 už prieš atsiprašau, sako pirmininkė, norite tikrinti 87. Taip, tikriname 87 elektroniškai. Baigiame balsuoti. 37 už, 10 prieš. Primta. Dar kartą norite, kad balsuotume? Ne. Kiek suprantu, dabar esame ties 88, kas už, prieš susilaikė priimta. Žiūri 10 už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 11 kompromisinis už prieš susilaikę priimta. 90 už prieš susilaikę. Manau, kad atmesta, bet galime patikrinti. Elektroniškai balsuojame dėl 90. Baigiame balsuoti. 22 už, 25 prieš atmestą. 12 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė, priimta. Kult 11, kas už, prieš susilaikė, priimta. Kult 12, už, prieš susilaikė, priimta. Kult 13, už, prieš susilaikė, priimta. Kult 14 už prieš susilaikė priimta. Kult 15 už prieš susilaikė priimta. Kompromisas 13 už prieš susilaikė priimta. Keturioliktas kompromisinis už prieš susilaikę priimta. Vienas keturi devini pirma dalis, kas už prieš susilaikę atmesta. Norite tikrinti? Tikriname. 149 pakeitimas pirma dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 23 už, 26 prieš atmesta. 15 kompromisnis už, prieš susilaikė priimta. 16 už, prieš susilaikė priimta. 159 už, prieš susilaikė. Dėl reikės tikrinti elektroniškai. Kiuža. Baigiame balsuoti. 26 už, 24 prieš primta. 160 kas už, prieš susilaikę primta. 162 ir kult 35 kartų kas už, prieš susilaikę atmesta. Jūri 15. Taip, jūri 15. Kas už, prieš susilaikę atmesta. Jūri 16 už prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Už, prieš, 18 už, prieš susilaikė priimta. Kult 40 už, prieš susilaikė priimta. 27 už, prieš susilaikė priimta. 166 už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 19 už, prieš susilaikė priimta. 169 už, prieš susilaikė priimta. Žiūrė 18 už, prieš susilaikė priimta. 170 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė priimta. 171 už, prieš susilaikė priimta. Kultūra 42 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė. Norite, kad patikrintume kult 42, balsuojame elektroniškai. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 22 už, 28 prieš atmesta. Žiūri 19 už, prieš susilaikė priimta. 172 už, prieš susilaikė priimta. Žiūri 20 už, prieš susilaikė priimta. 173 už, prieš susilaikė priimta. 174 už prieš susilaikė priimta. 175. Atsiprašau, 177. Bet pirmininkė dar nori patikrinti 176 elektroninis balsavimas. E, votazione chiusa. Baigiamas balsavimas. 17 25-25, 176 atmetamas. 177 už prieš susilaikė atmesta. Elektroninis balsavimas dėl 177. Votacijona Kiuža. Baigiame balsuoti. 19 už, 31 prieš atmesta. 29 už prieš susilaikė priimta. 130 e, už prieš susilaikę priimta. Atmesta. 180 kas už prieš susilaikė atmesta. Ar norite tikrinti 180? Balsuojame dėl 180. Hanno pochi. È quella là che parla. Eh beh, lei non può chiedere il check. No? Eh, Votazione dice... chiusa. Baigiame balsuoti. Atmesta. 181. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 31. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 32. Už, Atsiprašo pirmininkė 182. Dėl jo reikia balsuoti. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 32. Kas už, prieš. Susilaikė. Atmesta. 183. Kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 33. Už, prieš. Susilaikė. Priimta. Atmestas, prašau. 184 už, prieš susilaikė priimta. 185 už prieš susilaikė atmesta. 186, 188 iš tiesų, 188. Kas už prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet gal reikėtų patikrinti elektroniškai. 188. Sono chiusa Baigiame balsuoti. 25 už, 24 prieš, priimta. 189 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 191 už, prieš, susilaikė, priimta. Kult 43 už, prieš, susilaikė, priimta. 192 kas už prieš susilaikė atmesta. 193 už prieš susilaikė priimta. 194 už prieš susilaikė priimta. 195 už prieš susilaikė atmesta. 196 už prieš susilaikė atmesta. 197 kas už, prieš susilaikė priimta. 198 kas už, prieš susilaikė priimta. 199 kas už, prieš susilaikė priimta. 200 už, prieš susilaikė priimta. 201 už, prieš susilaikė priimta. Kult 44 už, prieš susilaikė priimta. 202 už, prieš susilaikė priimta. 203 už, prieš susilaikę priimta. 204 už prieš susilaikę priimta. 205 už prieš susilaikę priimta. 206 už prieš susilaikę atmesta. 207 už prieš susilaikę atmesta. 208 už prieš susilaikę priimta. Atmesta už 209 už prieš susilaikę priimta atmesta. 210 už, prieš, susilaikė, atmesta. 211 už, prieš, susilaikė, atmesta. 212 už, prieš, susilaikė, atmesta. 213 už, prieš, susilaikė, atmesta. 214 už, prieš, susilaikė, priimta. 215 už, prieš, susilaikė, priimta. 216 už, prieš, susilaikė priimta. 217 už prieš susilaikė priimta. 218 už prieš susilaikė priimta. 219 už prieš susilaikė priimta. 220 už prieš susilaikė priimta. 221 už prieš susilaikė priimta. 222 už prieš susilaikė priimta. 223 už prieš susilaikė priimta. 224 už prieš susilaikė priimta. Atmesta, atsiprašau, pirmininkė. Bet reikia turbūt tikrinti 224. 224, kas prašėte, kad būtų patikrinta? A, jūs čia, atsiprašau, nemačiau. 224. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. 10 už, 14 prieš atmesta. 234 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atsiprašo pirmininkė, gerbėmios ponios ir ponai, atsiprašau, 225 praleidau. Kubo, už prieš susilaikė atmestas. 34 už prieš susilaikė priimta. Žiūri vienas už prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 7 e, už prieš susilaikę atmesta. Balsuojame dėl pakeitimų elektroniškai. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. 44 už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 Baigiame balsuoti. 44 už vieną susilaikę priimta. Sveikinu, ponė Matijas. Labai ačiū. Einame toliau. Bene, passiamo adesso al voto Skinner che credo. Kągi, einame toliau prie balsavimo. Peterio Skinnerio pranešimas e, ir panašu, kad ponas Skinneris norėtų pasisakyti. Ačiū. Truputį Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios pakeitimus, kad nebūtų nesusipratimų. 28 pakeitimas sakoma, kad jis atsimtas, bet jis neatsimtas. Taigi balsuosime dėl šio pakeitimo iš tikrųjų. Balsuosime dėl 28 pakeitimo. Taip, mes įtrauksime 28 pakeitimą į balsavimą. Taigi balsuojame Pirmiausia, galime balsuoti dėl viso bloko biudžetas 1, 2, 3 ir 4 už, prieš susilaikė priimta. Biudžetas 14 už, prieš 4 susilaikė priimta. 88 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 14 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 89 už, prieš susilaikė atmesta, 90 už, prieš susilaikė priimta, 91 už, prieš susilaikė atmesta, 92 už, prieš susilaikė atmesta. 93 pakeitimas. Už, prieš susilaikė priimta, 94 už, prieš susilaikė priimta. Šešioliktas pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 95 ir 96 pakeitimai už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, prieš, susilaikė, priimta. 98 ir 99 kartu už, prieš, susilaikė, pri... atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 17 už, prieš susilaikė priimta. 118 už, prieš susilaikė priimta. Biudžetas 15 už, prieš susilaikė priimta. 102 už, prieš susilaikė atmesta. 19 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 103 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 104 už, prieš susilaikė priimta. 20 Ketvirtas už prieš susilaikė priimta. Šimtas penktas už prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt penktas pirmoji dalis už prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Šimtas šeštas už prieš susilaikė priimta. Biudžetas šešiolika už prieš susilaikė priimta. 109 pakeitimas. Ne, mes turime e, balsuoti dėl viso pakeitimų bloko 107, 108 ir 26. E, už prieš susilaikė priimta. 109 už prieš susilaikė atmesta. 110 už prieš susilaikė priimta. 110-27 buvo, už juos e, buvo balsuojama kartu. Dabar 28 pakeitimas, jis nebuvo atsimtas už, prieš susilaikė priimta 111. Taigi balsuosime dėl 111 pakeitimo be žodinio pakeitimo už, prieš susilaikė priimta. 112. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 113 ir 14 kartų už, prieš susilaikė priimta. 115 ir 29 kas už prieš susilaikė priimta. 118 už prieš susilaikė priimta. Šimtas aštuonioliktas pakeitimas dar kartą pakartokime. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Pritarta 26 už 18 prieš. Biudžetas 17. Kas už prieš susilaikė atmesta. 18. Kas už prieš susilaikė priimta. 120 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 121. 122 atsiprašau. Už 110, 122. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 123 už, prieš, susilaikė, priimta. 124 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. 125 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 127 už, prieš susilaikė priimta. 128 už, prieš susilaikė priimta. 34 už, prieš susilaikė priimta. 129 už, prieš susilaikė priimta. Tai yra atmesta 35 pakeitimas. Pasitikrinkime. Ne, nesitikrinkime. 35. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 36. Už? Prieš susilaikė priimta. 130. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 37. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 38. Už? Prieš susilaikė priimta. 39 ir 131 kartų priimta.

Balsuosime už visą bloką 132, 133, 134 ir 136. Visi šie pakeitimai kartu. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžetas 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 135 už, prieš, susilaikė, atmesta. 137 už, prieš susilaikė priimta 42 už, prieš susilaikė priimta. Šimtas trisdešimt septintas. Turime pasitikrinti. Šimtas trisdešimt septintas. Pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. 11 už 37 prieš, taigi atmesta. 42 jau už jį balsavome. 138 už prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt trečias už, prieš susilaikė priimta. 139 už, prieš susilaikė atmesta 140 už, prieš susilaikė atmesta 141 už, prieš susilaikė priimta 142 už, prieš susilaikė atmesta 44 už, prieš susilaikė priimta 100. Dabar blokas vėl 143, 144 ir 145 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, 45 už, prieš susilaikė priimta, 146 už, prieš susilaikė atmesta, 147 už, prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš susilaikė priimta, 47 už prieš susilaikė priimta, 148 už prieš susilaikė priimta 149 už, prieš susilaikė, priimta 150 už, prieš susilaikė, priimta 152 už, prieš susilaikė, atmesta 151 už, prieš susilaikė, atmesta 48 už, prieš susilaikė, priimta 153 už, prieš susilaikė, atmesta 49 už, prieš susilaikė priimta 154 už, prieš susilaikė priimta 50. Ne, 51. Už, prieš susilaikė priimta 155 už, prieš susilaikė atmesta 52 už, prieš susilaikė priimta 156 už, prieš susilaikė priimta priimta 157 už, prieš susilaikė atmesta 158, 59 ir 60 kartų už, prieš susilaikė atmesta 161 už, prieš susilaikė priimta 162 už, prieš susilaikė priimta 163 už, prieš susilaikė atmesta 53 už, prieš susilaikė priimta 164 ir 65 kartu. Ir 166. Kas už? Ne, ne, ne. Šimtas šešdešimt ketvirtas ir šimtas šešdešimt penktas kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas šešdešimt šeštas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 166 balsuojame. Baigiame balsuoti. 22 už 24 prieš. Atmesta. 167 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 54 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 55 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 59 už prieš susilaikė atmesta 60 už, prieš susilaikė atmesta 61 už, susil, prieš susilaikė atmesta 62 už, prieš susilaikė atmesta 63 už, prieš susilaikė priimta biudžetas 5 už, prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis už, prieš susilaikė priimta. 68 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 64 už, ne. 67 už, prieš susilaikė priimta. 66 už, prieš susilaikė priimta. 69 už, prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 70 už, prieš susilaikė atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Pritarta. 74 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 75 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 76 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta 77, už prieš susilaikė priimta. 8 biudžetas 8, už prieš susilaikė priimta 78, už prieš susilaikė priimta 8 pakeitimas, už prieš susilaikė pritarta 79, už prieš susilaikė pritarta 9, už prieš susilaikė pritarta 81. 80 už prieš. 81 atkrenta, taigi balsuojame dėl 80 už, prieš susilaikė atmesta. 82 už, prieš susilaikė pritarta. 10 už, prieš susilaikė priimta. 11 už, prieš susilaikė pritarta. 12 už, prieš susilaikė pritarta. Biudžetas 10 už prieš pritarta 11 už prieš susilaikė pritarta 84 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 84 pakeitimas. Baigėme balsuoti. 29 už, taigi pritarta. Biudžetas 12 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta 13. Už, prieš susilaikė pritarta 85 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta 80. Ne, ne. 86 atsimtas. Taigi 13 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. 57 už, prieš susilaikė atmesta. 58 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar elektroninis balsavimas dėl visų pakeitimų. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 38 už 5 prieš. Sveikiname. Ir balsuokime dabar dėl teisėkros rezoliucijos. Aš manau, kad balsavimo sąrašai yra klaida, nes e, sakome, kad balsuojame dėl teisės akto ir institucinių dėrybų. Mes čia dar nekalbame apie bendrą sprendimų priimimų procedūrą, balsuojame tik tai dėl rezoliucijos, dėl siekuros rezoliucijos. Reikia pataisyti balsavimo sąrašą prieš balsuojant, kad e, mes suprastumėm, kad dar bendra sprendimų priimimų procedūra neprasidėjo. Sono senza questa et les eh. ne vote pas. Non, on peut voter, on peut faire deux votes s'il insiste. Alors la proposta del segretariato è quella eventualmente di Segretariatas siūlo balsuoti du kartus. Pirmą kartą dėl teisėkuros rezoliucijos ir antras balsavimas būtų dėl tarp institucinių dėrybų. Ačiū, kad atkreipėte mūsų dėmesį, išsakėte šią pastabą. Balsuosime tik dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti galima jau dabar. Baigėme balsuoti. Trisdešimt šeši už penki prieš. Sveikiname. Taigi baigėme balsavimo maratoną ir susitiksime dabar pusę keturių, atsiprašau, trečią valandą po pietų.